jos institucijomis ir esame pasirengę imtis visų veiksmų, jeigu jų prireiks, kad išspręstume šią problemą. Ačiū. Ačiū. Yra pateikti septyni pasiūlymai dėl rezoliucijos projektai, dėl jų bus balsuojama šiandien 11.30. Kitas darbo tvarkės klausimas yra mergaičių padėtis Pakistane, ypač Malalos Jusafsai atvejais. Žodis poniai Gomeš. Talibano išpolis prieš Malalą mums visiems priminė, kokią tragediją išgyvena moteris ir mergaitės Pakistane. Tai yra šalis, kurioje vyrauja islamo diktatūra, tačiau iš tikrųjų talibanas agituoja už antiislamišką diktatūrą. Pakistane ir Afganistane iš moterų yra atimama teisė mokytis, iš esmės atimama teisė gyventi, atimamos pagrindinės gyvybinės teisės. Malalos tragedija sukrėtė Pakistaną, sukrėtė pasaulį, e, buvo pareikštas solidarumas su šia mergaitė, kurios vienintelis nusikaltimas buvo mm, garsiai pareikalauti teisių. Turime pasakyti, kad e, jau pakaks, kad atėjo laikas Pakistano institucijoms išsivaduoti iš ryšių su Talibanu, kon, efektyviai kontroliuoti Talibaną ir imtis priemonių, kurios apsaugotų jo žmonės nuo religinio smurto, kuris ypač skaudžiai paveikia moteris ir mergaitės. ES negali plėtoti ryšių ir bendradarbiauti su vyriausybė, kuri visą tai neigia ir kuri nesijima jokių priemonių, kai mergait, prieš mergaitės yra rengiami išpoliai vien dėl to, kad jos eina į mokyklą, kai mergaitės yra priverstinai ištekinamos, išnaudojamos. Ir kai vykdomi savižudžių išpoliai, kuriuos remia Pakistano žvalgybos tarnybos. Pakistano pilietinė visuomenė turi remti Europos Sąjungą. Ačiū dabar ponas Provera, vieną minutę. Grazie, prezidentė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasibaisėtinas dalykas, kai 14 metė mergaitė Malala yra užsipolama. Mergaitė, kuri norėjo eiti į mokyklą, norėjo gauti išsilavinimą. Tai yra tiesiog baisu mergaitė buvo pašauta dėl to, kad nebuvo, nedėvėjo tinkamo apdangalo. Nesvarbu, kokios būtų priežastis, svarbu yra tai, kad tokiu būdu yra bandoma užkirsti kelią visokiai žmogaus teisų pagarbai, taip pat uždrausti moteriams teisę į švietimą. Ar tokį gyvenimą siūlo Talibanas islamiškajam pasauliui, kai reikia nepaisyti jokių pilietinių teisių, mes turime pasmerkti tokius baisius, brutalius išpolius. Ir mes norėtume, kad visas islamas aiškiai pasmerktų tokius nusikaltimus kartu su mumis. Tyla reikštų, kad mes pritarėme tiems, kurie tą daro. Ir tai yra visiškai neprimtina. Ačiū. Dėkuoju dabar ponė Andrikėne pusantros minutės. Mes aptarėme Malalos Jusufsai atvejį šiandien. 14 metės mergaitės iš Svat upės slėnio Pakistane, kuri spalio 9 dieną važiuodama į mokyklą buvo pašauta į galvą ir į kaklą ir rimtai sužeista. Žinoma, kad Europos parlamentas palaiko Malalą ir jos šeimą. Ir Visą tai yra aiškiai pasakyta mūsų rezoliucijoje. TTP prisėmė atsakomybę už šį išpolį. Be to, jie pareiškia, kad jie pasistengs Malalą nužudyti, jeigu ji pasveiks nuo žaizdų. Moteris ir mergaitės ir toliau yra būtinio smurto aukos, priversnio santoko aukos ir smurto prieš moteris vykdytojai yra netraukiami atsakomybėn. Aš esu įsitikinusi, kad kai vaikai yra karinių išpolių taikiniai ir kai tą toleruoja šalies valdžia, toks režimas ir tokia šalis neturi ateities. Vaikai turi lankyti mokyklą, vaikai turi įgyti geresnį išsilavinimą ir jų vaikai, jeigu jų tėvai ar um, giminaičiai neleidžia jiems to daryti, aš manau, kad tai yra visiškai neprimtina. Dėkoju, ponas Černekį, vieną minutę. Pone pirmininkė, šis atvejis nėra išimtis, nors ir labai skausmingas. Tai tik vienas iš atvejų, kurie kartojasi ne tik toje šalyje, bet ir visame regione. Aišku, yra vienas dalykas. Turime garsiai ir aiškiai pasakyti tai, kas dažnai yra nutylima. Didelė tos visuomenės dalis e, susitaiko su talibanu ir jo pasirinkamais metodais. Ir tai bus tikrai E, tai turės rimtų pasiekmių šios šalies ir viso regiono ateičiai. Turime aiškiai pasakyti savo sąjungininkams ir ne tik Europoje, jog tie, kurie tu, tiems, kurie turi reikalų su talibanu. Turime paklausti jų, ar jie teisingai elgesi, nes jie virš iškelia politinius interesus, o ne žmogaus teisės. Pone Lambert, ačiū pirmininkė pamatėme, kad netaip lengva pasipriešinti Talibano pajėgoms, kuomet e, tu, tavo šeimos nariai, tavo artimieji susilaukia grasinimų arba yra žudomi. Galime, parlamentas džiaugiasi Malalos e, drąsa bei kitų vaikų, mer, mergaičių ir berniukų drąsa, kurie mokosi net tuo met, kuomet jiems yra grasinama. E, šie atvejai Pakistane sulaukė visuomenės ir politinio pasmerkimo. Ypač šis konkretus tragiškas atvejis ir mes turime e, palaikyti tuos balsus. Moterų samburis parlamente inicijavo svarbiausių Pakistano įstatymų pakeitimus. Problemų iškils užtikrinant jų įgyvendinimą, nes kai kas, kaip pavyzdžiui, Talibanas yra pagrindinė kliūtis tokiems pokyčiams. Be mokyklos toje, tame Pakistano regione buvo užsipultos bent tūkstantį kartų. Todėl manome, kad valstybei ypač aktualu yra investuoti į universitetinį išsilavinimą. Ir turime palaikyti šias pastangas visais įmanomais būdais, kad būtų pasipriešinta tokiems e, represijos, tokiems represijos priemonėms. Toliau ponas Benjon. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis visų partijų raginimas ir kreipimas, jis griežtai smerkia e, Malalos sužeidimą. Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad e, iškart vietoje ir šalyje buvo suteikta medikų pagalba, o paskui mergaitė buvo gydoma e, Birmingemo e, ligoninėje Junktinėje karalystėje. Jos atvejais tikrai sukretė visą pasaulį. Turime nepamiršti, kokia yra e, padėtis Pakistane. Ten 7 milijonai vaikų nelanko mokyklos. Kai, kai, kuriais, kai kuriuose regionuose yra praktikuojamos vaikų mm, vedybos. Šiandien sa, raginame Pakistano vyriausybę siekti užtikrinti pradinį išsilavinimą visiems vaikams, spręsti e, jaunimo radikalizavimo e, problemą madrasose, kur jaunimas gauna tik tam tikros rušies išsilavinimą. Pakistanas yra suverenė vyriausybė, valstybė, mes negalime jai diktuoti, ką daryti, bet turime palaikyti jo pastangos. Kaip, kas, kaip gali kažkam šauti galvą mintis peršauti mergaitę vien dėl to, kad ji nori eiti į mokyklą? Man atrodo, kad tik talibanas gali laikytis tokių pažiūrų. Naimnutį ponas Murphy pirmininkė, norėčiau visų pirma išreikšti didžiulę pagarbą Manalos Jusafai e, pozicijai ir jos siekiui kovoti už savo teisę į švietimą. Uh, ma, talibanas atrodo yra pasiruošęs atimti galimybę iš visų moterų ir mergaičių. Tai yra pavojingia, Pakistanas yra pavojingiausia vieta moteriams pasaulyje. Pakistaną greuna radikalios islamistų grupuotės, kurios dėja stiprėja. Žinoma, kaip visada, paprasti žmonės, darbuotojai ir būtent moteris uh, E, junta visas e, beįrančios Pakistano visuomenės pasiekmes. Reakcingų talibano pajėgų e, veikla negali būti vertintina atsietai nuo jungtinių valstybių vykdomos Pakistano okupacijos ir pasiekmių, taip pat beveik 3000 žuvusių. Neseniai paskelbta ataskaita daro išvadą, kad E, daugyb, kad sukarintų pajėgų narių žuvo nedaug, jų procentas yra labai nedidelis, žuvo daug neagresyvių, paprastų piliečių. Todėl šis išpolis, agresija Pakistane turi būti baigta. Ačiū. Dabar frakcijų vardu. Ne, matau, kad kažkas pakėlė mėlynąją kortą. Ponas Tenok žodis jums. Pone Murphy, Murphy ar galite paaiškinti, kaip e, JAV invazija į Afganistaną, o tai buvo reakcija į išpolius New York'e, kurių metu žuvo daugiau nei 3000 žmonių, kaip ta, tai susijęs su išpoliu prieš e, mergaitę Pakistane? ar jūs čia vadovaujatės imperialistinėmis nuostatomis? Prašau pasiaiškinti šiems rūmams. Labai lengvai galiu pasiaiškinti. Noriu e, pacituoti ataskaitą iš JAV teisės mokyklos. E, įrodyta, kad e, Junktinių Amerikos valstijų veiksmai paskatino asmenys įsitraukti į tam tikras grupuotės. Ir E, JAV vykdomos iš, vykdomi nepilotuojamų orlaivių išpoliai prieš Pakistaną mm, skatina išpolius prieš mokyklas ir skatina Talibano mėginimus, pavyzdžiui, žudyti vaikus kaip Malala. Taip pat tebe vykstanti Afganistano okupacija iš tikrųjų nėra tiesiogiai susijusi su rugsėjo 11-osios įvykiais. Jau yra įrodyta, kad e, tas ryšys labai menkas. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu, ponia Korhola, EPP vardu. Ačiū, pirmininkė. Labai atidžiai stebėjau įvykius Pakistane, kai valdžioje buvo Benazir Būto Deja, 2010 metais ji buvo nužudyta. Buvo ir anksčiau pasikesinimų jos gyvybę ir buvo akivaizdu, kad tai daro ekstrema, e, talibano ekstremistai būtent dėl jos veiklos. Šis įvykis dar kartą įrodė, kad Pakistane nėra paisoma teisės aktų. Vyrauja smurtas prieš moteris, apskritai prieš asmenys, žinoma, švietimas yra labai svarbi priemonė kovojant su terorizmu. Ir tai, kad prieš šią 14 metę buvo surinktas toks išpolis, rodo, kad talibanas tiesiog uždraustų visoms mergaitėms eiti į mokyklą. Talibanas nenori, kad ši situacija būtų analizuojama. Mes, žinoma, turime kovoti su terorizmu, tačiau turime galvoti ir apie jaunas merginas, kurios e, tampa viso to aukomis. Ačiū poniai Korhola. Dabar socialdemokratų frakcijos vardu ponia Geringė. Ačiū, pirmininkė. 14 metė mergaitė buvo sunkiai sužeista šūvių į galvą. Tai yra aktyvistė, kuri pasisakė už švietimą, už mergaičių švietimą. Talibanas pareiškė, kad e, stengsis ją nužudyti. Malala tapo tikrą didvirę Per pastarosius metus Pakistane buvo nemažai išpolių prieš mokyklas. Praėjusiais metais Pakistanas priėmė keletą teisės aktų dėl švietimo, tačiau prireiks nemažai laiko, kol tie teisės aktai bus įgyvendinti. Ir dėl šios priežasties ES turi remti Pakistaną, kad jis laikytųsi tarptautinių žmogaus teisės, teisų standartų. Visiems piliečiams turi būti užtikrinamos vienodos teisės. Ačiū dabar ponia Kil Nielsen. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Turime e, Taigi, kalbame apie Malalos pasaulį, kuri, būdama 14, 14 metų, supranta, ką reiškia kovoti už savo teisės. Ši jauna pakistanytė tapo simboliu. Noriu priminti, kad tokia padėtis yra neprimtina. E, Pakistane tokių atvejų pasitaiko kasdieną, nepareina nei dienos, kad neišgirstume apie tokius atvejus. Mes e, turime stiprinti paramą Pakistano moterų emancipacijos vardan. E, Ir tokią žinę nusintė e, Afganistano parlamento atstovai, kurie neseniai rankėsi Europos parlamente. Nuo e, ISAF pajėgų patraukimo e, jų padėtis šalyje keičiasi ir Afgano vyriausybė bando dėrėtis su Talibanu. ES turi palaikyti finansiškai vietinės moterų organizacijas, kurios kovoja už tai, kad mokyklos išliktų atviros ir kad jos veiktų. Ačiū. Ponas Nikolson, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu e, palinkėti Malalai, kaip galima grįžiau pasveikti. Ši mergaitė ėmėsi drąsių veiksmų, kurie tikrai peržengė 14-metės galimybių ribas. Ji kovojo už švietimą, švietimo teisės Pakistane. To turime siekti mes visi kaip 75 e, milijonai mergaičių visame pasaulyje ir iš Malalos buvo atimta teisė mokytis prieiga prie švietimo visiems vaikams, žinoma, yra mūsų galutinis tikslas, tačiau tampa vis akivaizdžiau, kad daugelie šalių tai yra problema ir ji yra aktualiausia mergaitėms. Tūkstantmečio plėtros tiksluose kad tūkstantmečio plėtros tikslai būtų tinkamai gyvendinti. Mes negalime ignoruoti tokių atvejų kaip Malalos. Tokio, mergaitės kasdien susiduria su smurtu ir dėja, kaip matėme, tai gali turėti siaubingų padarinių. Ir tokios šalis kaip Pakistanas, kurios prisėmė įsipareigojimus dėl mergaičių švietimo, turėtų ir toliau siekti šių tikslų. Ir norėčiau paraginti visas institucijas daryti viską, kad padėtų tokioms šalims. Ačiū. Dėkoju. Ponas Belder, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Kaip ir kolega Nikolson, norėčiau išreikšti palinkėjimą Malalai pasveikti nuo patirtų sužalojimų. Tai yra siaubingas išpolis. Baisus dalykai gali būti pasakyti apie Pakistano švietimo sistemą. Daugelis tėvų siunčia savo vaikus į madrasas, kur išsilavinimas yra nemokamas, o būtent islamo džihadas apibrėžia mokymo programas ten. E, ten nekalbama apie toleranciją, e, moteriams ir vaikams yra atmetamos galimybės mokytis. E, problema yra ta, kad trūksta finansavimo tikrai švietimo sistemai finansuoti. E, Malala yra iš Svat slėnio, kur viena iš trijų mergaičių gali lankyti mokyklą. Ir Pakistano valdžios institucija negali leisti, kad tokia situacija tęstusi ateityje. Dėkoju ponui Belder, dabar kiti kalbėtojai, ponė Esaja, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pasikesnimas nužudyti Malalą kurį įvykdė talibanas, turėtų mus paskatinti pagerbti šios mergaitės ir jos bendramžių drąsą. Mes turime daug dirbti, turi reformuotis teisės sistema, kad tokie dalykai Pakistane nebepasikartotų. Yra vykdoma Pakistane šiuo metu kampanija, kurios tikslas yra padidinti mergaičių dalyvavimą mokyklos ir švietimo sistemoje. Labai svarbu pripažinti, koks svarbus yra mergaičių ir vaikų išsilavinimas visiems visuomenės sluoksniams. Šiuo metu labai maži procentiniai dydžiai mergaičių gali skaityti Pakistane. Ir reikia Pakistane tokios kartos, kuri galėjo lankyti mokyklą ir kuri galėtų sukurti geresnį gyvenimą savo šaliai. Dėkoju, ponia Kretu. Ačiū, norėčiau prisijungti prie tų, kurie smerkia šį kraštutinį išpolį prieš Malalą Jusufsai. Ji tapo moterų ir mergaičių teisių simboliu Pakistane. Mes norėtume paraginti Pakistano vyriausybę užtikrinti šios mergaitės saugumą ir visų tų, kurie kovoja už moterų teisės. Ši baisi ataka prieš mergaitę rodo, kad ekstremistai gali šauti į jaunus žmonės dėl jų kraštutinių požiūrių ir nuomonių. Malala savo tinklaraščio pagalba išplatino labai svarbę informaciją apie išpolius prieš mergaitės mokyklose Pakistane. Mes norėtume, kad valdžios institucijos kovotų su diskriminacija prieš mergaitės Pakistane ir kad suteiktų vaikams galimybės lankyti mokyklą. Aš esu įsitikinusi, kad ES privalo aktyviai įsitraukti už kovodama už tai Pakistane. Dėkoju poniai Kretų. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Vieną minutę, ponia Makoviai. Ačiū. Mes, kaip ES, turime ginti visų piliečių pagrindinės teisės. Net nereikia sakyti, kad tuo turime rūpintis visose 27 valstybėse narėse, tačiau turime stengtis apsaugoti piliečius gyvenančius ir ne ES valstybėse. Mes turime paraginti, kad būtų ginamos Pakistano moterų ir vaikų pagrindinės teisės. Malala Jusafė, 14-metė mergaitė kuri buvo užpulta dėl e, to, kad pasisakė už moterų išsilavinimą, yra viena iš naujausių aukų. Pakistane. Pakistanas ėmėsi priemonių e, sumažinti smurtą ir kovoja su moterų diskriminacija ir smurtu prieš moterimis. Mes turime padaryti viską, kad parodytume Pakistanui, kad to neužtenka. Lyčių neligybės indeksas rodo, kad Pakistanas yra trečia pagal nesaugumą vieta pasaulyje moterims. ES pagalba E, prekybai ir vystimuisi turėtų būti skiriama priklausant nuo Pakistano galimybių apsaugoti piliečių teisės. Pakistanas turėtų imtis žingsnių, kad užtikrintų tinkamą išsilavinimą ir saugumą moteriams. Ačiū. Dėkuoju, poniai Makoviai. Tolskis, vieną minutę prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesvarbu, kokia šalis, kokia religija teisė į išsilavinimą turi būti užtikrinta visiems vaikams. Diskriminacija lyčių pagrindų turi būti smerkiama visais atvejais. Pakistano talibano veiksmai sudreno šalies vidaus saugumo situaciją. 2012 metais 250 mokyklų buvo sugriauta, 750 mokyklų buvo apgadinta, Tai kelia didžiulį susirūpinimą. Mes skatiname Pakistano valdžios institucijas užtikrinti didesnį saugumą mokykloms. Aš esu itin sunerimusi dėl išpolių prieš jaunas mergaitės, kurios nori lankyti mokyklą. Aš nemanau, kad gali būti kažkokia religija, kuri uždraustų moteriams e, teisę į išsilavinimą. Pakistano valdžios institucijos turėtų imtis visų priemonių, kad būtų užkirsta bet kokią galimybę panašiems, iš, panašiems išpaliams pasikartoti. Ačiū. Ačiū, ponė Basesku, ponė Kanba. Senora Kadenbach, minuto. Pone Kadenbach. Atleiskit, ne iš karto supratau. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai. Pastaraisiais e, metais e, daug dėmesio literatūroje buvo skirta mergaičių padėčiai Pakistane. E, daugelį metų buvo stebima ši situacija, buvo prašyti atskiri likimai ir pabrėžta tai, kad mergaitėms nebuvo suteikiamos tinkamos švietimo galimybės. Nepaisant to, e, dabar moterų padėtis yra apgailėtina, jos priklauso nuo savo sutoktinių, nuo brolių. E, tiesa, tas procentas išsilavinusių moterų dabar kiek padidėjo, tačiau nepaisant to reikalingi konkretus teisėkūriniai žingsniai. Ir mano supratimu, Malalos Jusafzai atvejis parodo, kad ir mes turime labai stengtis, e, jog e, Pakistanas gintų žmogaus teisės. Turime imtis konkrečių žingsnių, ne tik susipažindami situaciją, bet ir kontroliuodami, kaip įgyvendinami tam tikrai įsipareigojimai. Pone Oviland, pirmininkė, šį pavasarį aš buvau viena iš inicijatorių dėl Britanijos deklaracijos dėl e, merginų išslavinimo Pakistane. Iš tiesų, šitas Malalos Jusafsai atvejis įrodo, kad nesažiningumas ir diskriminacija, apie kurią mes kalbėjome, Pakistane dar labai gajus. Al-Qaida terorizmas trukdo visuomenėje vystytis demokratinėms reformoms. Aš noriu išreikšti giliausią užuojautą Malalos Jusafsai šeimai ir taip pat kreiptis į islamo vadovus ir visą visuomenę ragindama juos smerkti tokį elgesį. Tai yra griežtas ir žiaurų žmogaus teisų pažeidimas. Ir manau, kad reikėtų bausti tuos, kurie neužtikrina lyčių lygybės ir kovoti su terorizmu. Dėkui, ponė Tain. Išpolis prieš Malalą Jusafsai buvo žiaurus nusikaltimas, tai yra barba, barbariškas poelgis prieš vaiką, kuris nieko blogo nedarė, tik tai kalbėjo apie mergaičių teisę į mokslą. Iš tiesų gaila, kad Pakistano vyriausybė nesugebėjo apginti savo piliečių nuo tokio elgesio. Deja, Pakistano žmonės, įskaitant ir krikščionių e, tikėjimo ministrus, kurie nukentėjo ir anksčiau nuo panašių atvejų, sunku rasti žodžių, kurie pakankamai stipriai pasmerktų tokį poelgį. Tačiau tas pasmerkimas nu, Vilnijo per visą pasaulį. Ir dabar š, pačiame Pakistane žmonės parodė pikti nepasitenkinimą tokiu e, elgesiu, įskaitant ir islamo e, religinius vadovus. Aš džiaugiuosi, kad Malala jau geriau, kad jis veiksta su Britų gydytojų Birmingame pagalba. Dėkui. Ponas Kuken, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Norėčiau paremti nepilnametę. Ši mergaitė tapo kovos už musulmonių moterų teisės simboliu. Malala Jusafzai yra 14 metų, tačiau ji buvo tokia drasi, kad tapo siaubu talibanai. Moterų teisė į švietimą daugeliu islamo visuomenių kelia siaubą, tai mūsų nestebina. Tačiau kas mus gali stebinti, tai yra tai, kad tos visuomenės gali eiti tiek toli, kad jos e, gali pakelti ginklus prieš 14-mečius vaikus, o tie vaikai nieko kito nesiekia, tik mokytis. Tai tuo pačiu parodo, kad Talibanas yra silpnas e, kovodamas prieš tokias teisės. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pasakyti, kad panašus atvejai kaip šis mus turėtų paskatinti apsvarstyti, ar daugia kultūriškumas yra tinkama strategija. Mano supratimu, daugia kultūriškumas pralaimėjo. Ir jei anksčiau buvo sakyta, kad visos kultūros yra vienodos, e, tai netiesa, nes tos kultūros, kurios pažeidžia žmogaus orumą taip brutaliai kaip šiuo atveju, iš ties e, nėra tokios pačios kaip kitos kultūros. Manau, kad turėtume e, pasmerkti tokias kultūras. Panas Transdorf. Aš ten pasmerkė 14 metės Pakistano mergaitės Malala e, Yousafzai, kuri buvo nušauta pašauta spalio 8 dieną. Tai yra iš tikrųjų labai džiugu, kad dabar po truputėlį Malalas veiksta Birgimeno ligoninėje ir kaip visi parlamento nariai, kurie pasakė čia, mes taip pat linkime jai kuo greičiau pasveikti nuo sužeidimų. Tikrai neramina tai, kad Pakistano talibanas, kuris prisimė atsakomybę už šį išpolį, paskelbė, kad, ji, kad jie ketina dar kartą bandyti nužudyti ją, jeigu ji pasveiktų. Taigi mes turime pasistengti pasistengti, kad užtikrintumėm Malalos Jusafsai e, ir jos visos šeimos saugumą ir visų kitų, kuriems yra taip grasinama. E, ji gynė mergaičių teisę į švietimą Pakistane. Ir 2009 suvop velį, ypač iš kurių nėra, e, matėme daugiau tokių išpolių ir galime tik tai žavėtis jos drąsa. E, švietimas yra ES, bendradarbiausio Pakistano prioritetinės rytis. Esmė yra pagrindinis profesinis išsilavinimas. Ir mes tengiamės užtikrinti, kad būtų užtikrinta prieiga prie švietimo ir mergaitėms. Mes norime dirbti su Pakistanu, kad būtų sukurta tokia švietimo sistema, kuris skatintų pakantumą. Klausimai susiję su moterų, vaikų teisėmis klausimais yra nuolat iškeliami ES žmogaus teisų dialogė su Pakistanu. Visai neseniai, pavyzdžiui, 2012 um, vasario mėnesio ES ir Pakistano daros komisijos uh, susitikime vyriausiai galiotinė uh, taip pat kalbėjo um, birželio 5-6 dieną Islamabano vizito metu apie tai. Yra skatinam, kad Pakistanas imtųsi skubių priemonių, kad būtų apgintos moterų teisės. Mes taip pat siekėme remti įvairius žmogaus teisų projektus, kuriais Pakistane, kuriais kovojama su priekyba žmonėmis, kad būtų taip pat nutrauktas moterų ir mergaičių diskriminavimas, kad būtų užtikrinta teisė į teisingumą ir švietimą. Daug yra svarbių teisės aktų priimta ir mes stengiamės ir toliau dirbti su provincijomis, kurios dabar turės daug įgaliojimų šios sritise. Tačiau mes labai esame sunerime, kad smurto ir gaz, gazinimų klimatas toliau plinta. ES e Pakistano atsipareigojimų planą patvirtinus mes stengiamės sustiprinti dabartinį dialogą per sektorinius dialogus dėl saugumo, e, taip pat kalbant apie įstatymo viršenybę prieigą prie teisingumo ir žmogaus teisų užtikrinimą. Kova kovos su um, ekstremizmu turėtų būti šio dialogo dalis. Mes tikime sustiprinti bendradarbiavimą su Pakistanu per artimiausius metus. Pagalba Pakistano demokratinėms institucijoms ir pilietiniai visuomeniai turi būti viso šio proceso esmė dalis. Mm, lapkričio 9 dienos incidentas sukėlė didžiulį pasipiktinimą Pakistano visuomenėje. Prezidentas Šah teisingai pasakė, sureaguodamas, kad Pakistanas neturi leisti, jog vaikų ateičiai grėstų, kad karinės pažiūros ir jis įsipareigojo kovoti su ekstremizmu. Taigi mes turime pasitengti padaryti viską, ką tik tai galime, kad tie Pakistane, kurie yra pasiryžę kovoti su terorizmu ir ideologiniu e, smurtu, kad jiems suteiktumėm pagalbą. Ačiū. Dėkui, gerbiamo komisijos narė. Yra keletas. Mes išsiuntėme pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto, balsuosime dėl jos vėliau, o dabar perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo padėtis Kambožoje.